Tai tuoj prisijungs. Čia buvo viskas ne protokolui, o dabar pradedame posėdį oficialiai. Vakarykščio posėdžio protokolą gavote. Ar yra prieštaravimų? Prieštaravimų nėra.